Colleagues, we are starting again. Kolegos, prad, atnaujinam darbą. Mūsų biudžeto komitetas labai e, bendradarbiaujant, bendradarbiauti linkęs. Pradėjom posėdį su ekon komitetu, o dabar e, vyks posėdis dalyvaujant Deve ir užsienio reikalų klausimų komitetui. Tad aptarsime Europos darnaus vystimosi fondą. Iš ties labai aktualu tą padaryti, nes reikia kritiškai pažvelgti į šią priemonę, kuri buvo sukurta prieš dviejus metus ir kuri galiausia įgis galutinį pavydalą per tą naująjį finansavimo laikotarpį nuo 2001 iki 2027. Bet čia aš nesileisiu ilgus išvedžiojimus, nes mums liko tik 30, maždaug 5, 10, 40 minučių. Vertėjai maloniai sutiko padirbėti ilgėliau 10 minučių. Tad dabar žodį suteiksiu ponui Tobe. Labai ačiū, ponė Levandovski, kaip jau buvo pasakyta, iš ties trys komitetai puikiai bendradarbiavo. Labai trumpai, taupydamas laiką, pasakysiu štai ką kad mums Europos darnaus vystimosi fondas ir pasikeitimas nuomonėmis dėl jo yra labai, labai svarbus. Nes kita vertus vėlgi čia reikėtų kalbėti apie lėšų padidinimą iš milijonų į milijardus. Ir to galima pasiekti tik pritraukus privatų sektorių. Nes Europos darnaus vystimosi fondas tikrai prisidės prie Europos išorės veiksmų išorės investicijų plano. Tad e, čia e, kartu teisėkuros procesas vyks. E, Europos darnaus vystimosi fondas neiš karto įsibėgėjo, ne taip, kaip buvo tikimasi. Mums reikia detalios informacijos apie tai, su kiek garantijų, kiek garantijų buvo pasirašyta, su kokiais partneriais, kokiais tikslais ir kokios konkrečios sumos. Be to, laukiam vertinimo pranešimo apie Europos darnaus vystimosi fondą, kaip kad pagal reglamento 75 straipsnį buvo numatyta pateikti iki praėjusių metų pabaigos. Tačiau nepasirodė tas pranešimas. Tad dabar džiaugiamės tikrai šitą diskusiją, per kurią mes pasikeisim nuomonėmis apie fondą. Ačiū. Taip, manyčiau, iš ties pirmiausia reikia įvertinti šitą mm, gana naują priemonę, o po to tada jau eiti toliau. Tačiau pasakysiu, kad esam kiek nusivylę dėl e, strategijos. Tai buvo numatyta padaryti sausio 22, aptarti šį klausimą. E, todėl aš norėčiau paprašyti geriau koordinuoti datas, e, kad visi, kas, ką domina šis klausimas, galėtų dalyvauti diskusijose. Uh, Aišku, labai svarbu turėti ir pasirengiamųjų dokumentų prieš posėdį ar posėdžius, o ne po tų. Tad tą norėjau pasakyti. O dabar žodį suteiksiu komisijai. Marieta Jager, DG Devi, Defko, generalinio direktorius pavaduotoja. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbėmėjai Gerbėmieji trijų komitetų nariai, ponios ir ponai, man didelė garbė ir malonumas pakalbėti apie tai, kaip, e, kokia yra Europos darnaus vystimosi fondo lėšų panaudojimo padėtis ir apskritai reglamento, fondo reglamento įgyvendinimo padėtis. Pirmiausia, ačiū Europos parlamentui nes būtent jūsų ir tarybos pastangomis mes per rekordišką greitį 2017 metais patvirtinom Europos darnaus vystimosi fondo reglamentą. Ir čia kai kurios valstybės narės buvo labai, labai svarbios diskusijose. Na ir dar pacituosiu kelias dalis iš vertinimo ataskaitos, mes ją įteiksim. Buvo pasakyta ataskaitoje, kad e, apskritai tas darbas buvo sėkmingas ir dabar keliom skaidrėm pailustruosiu, kas iš tikrųjų pasiekta. Pirmiausia pasakysiu, kad keturi posėdžiai įvyko strateginės valdybos, Europos parlamentas visada buvo kviečiamas, labai gaila, kad 21 e, dieną mm, numatytas posėdis, e, kad mes per vėlai, per vėlai sureagavom dėl dviejų renginių sus, su, sutapimo, bet e, ir todėl negalėjom tiesiog pakviesti. Bet mes tikrai pažadam geriau koordinuoti veiksmus kitą kartą. Kita skaidrė Dabar fondas jau įsibėgėjo ir iki šiol mes pasirašėm septynis garantijų susira, susitarimus. Iki 2018 metų pradžios buvo patvirtinta mm, ta veiklos programa, atrinktos 28 investicijų programos. Čia matot 1,55 e, milijardų eurų sumą, o jeigu atsimenat reglamentą, tai ten numatyta garantija 1,5 milijardai eurų, bet su malonumu galim pasakyti, kad gavom papildomų lėšų 14 milijardų eurų iš e, Gates, 10 milijonų iš Danijos, E, iš Čekijos Respublikos, Vokietijos, Estijos gavom papildomų lėšų. Kartu mes mobilizavom ir vietinius e, asignavimus ir tikimės pasiekti 17,7 milijardų e, tam, kad būtų galima sukurti 4 milijonus darbo vietų, spręsti migracijos daromą spaudimą turint galvoje moteris, jaunimą, mažinant e, CO2 išmetalus. Vien, sakykime, Afrikos šalims e, esančioms į pietus nuo Saharos yra du trečdaliai numatyti lėšų. Kartu čia toks svarbiausias sektorius atsinaujinamai energijos šaltiniai ypač atsinaujinamieji energijos šaltiniai ir kartu kitas, e, kitas rytis tai e, parama moterims ir jaunimui kaimiškose vietovėse. Kartu numatyta lėšų ir techniniai pagalbai, pajėgumų kūrimui ir 700 e, milijonų tam buvo numatyta. Dabar dėl strateginios valdybos sprendimų. Buvo patvirtintos investicijų sritis, vadinamieji laukai. Čia e, turim, e, sukūrėm techninio vertinimo grupę ir, aišku, tikrai džiaugiuosi tais indėliais, kuriuos aš jau paminėjau. Pasirašėm septynis garantijų susitarimus 2018 metų pabaigoj Vienoj su Nazira pasirašėm labai svarbų garantijų susitarimą tam, kad būtų galima padėti Sirijos pabėgėliams Jordanijoje. 75 milijonai numatyti garantijos, tai iš tikrųjų rizikos pasidalymo priemonė ir tai yra antroji tokia garantijų, garantija, garantijų susitarimas tam, kad būtų galima numatyti nemenką paramą pabėgėliams, e, tam, kad būtų galima e, skatinti e, mažųjų vidutinių įmonių kūrimą ir darbo vietas. 2019 m. lapkritį Johannes Burge pasirašėm su CDP e, garantijų susitarimą. Gepelagos susitarimas 30 milijonų e, e, vertės, garantijų vertės ir kitas 42 milijonų. Ir dar buvo pasirašytas susitarimas tai šių metų sausio 21. -ąją. Ta diena mes pasirašėm Rezidę labai svarbu garantijų susitarimą šimto milijonų vertės garantijų mechanizmas. Kartu su ERB e banku kartu tą darėm. Tad tokios sumos. Tad mes jau panaudojom 300 57 milijonus garantijų, tai yra jau ketvirtadalis visos garantijų sumos. Dabar kita skaidrė. Čia ką norėjau parodyti. čia finansavimo struktūra labai nevienoda. Mes dirbam su maždaug dešimt finansų institucijų Ir manom, kad e, palaikant ryšius su tiek daug institucijų, tai suteikia kokybės. 1,5 milijardų garantijos jau tris kartus, per tris kartus e, tai e, įvyko, dabar jau tris kart daugiau paprašyta garantijų. Tad iš vis mes e, generuosim 17,5 milijardų eurų e, garantijų šalims esančioms į pietus nuo Saharos dykumos. Bet dabar čia, kodėl tik septyni minimi? Čia komisija e, pasirašė garantijų susitarimus su iš, išorės veiksmams bet kita vertus horizontalūs klausimai buvo e, labai sunkus. Dėl jų mes turėjom konsultuotis su savo įvairiom tarnybom dėl įvairių e, apribojamųjų priemonių įgyvendinimo. Na ir čia šioje skaidrėje matyti mūsų tolimesni žingsniai mes dabar stengsimės pasirašyti dar iki šių metų vasaros, dar iki aštuonių garantijų susitarimų. Ir likusią dalį sieksim pasirašyti iki šių metų e, pabaigos, gruodžio mėnesį. Tad visi garantijų susitarimai ir visi, ir visi pasiūlymai Tad e, visa tai išliks mūsų tikslas. Na, nu, dabar e, mišrus finansavimas arba EFSD blending, tai yra EIP dalis. Čia mes tikrai e, paieškojom gerokai e, pinigų e, iš įvairių geografinių regionų - 3,1 milijardas, skirta 70, iš to 13,5 milijardų 78 projektams e, Afrikos šalyse į pietus nuo Saharos, tokie, tokiems projektams kaip energetikos ir panašiai. Tad e, visa tai susiję su e, FSD blending. Be to mes atliekam ir nemažą darbą palaikydami ryšius su išorės pasauliu. Čia mūsų delegacijos 2019 metais apsilankė daugelį šalių. Čia kaip tik matot e, kur lankėmės nuo Kamerūno iki Sieros Leonės ir dar daugiau tokių apsilankimų esam numatę 2020 metais Angoloje, Zambijoje, Mozambike, Madagaskare. Ir tą progą noriu paraginti jūs, jeigu jūs norit prisijungti prie tų mūsų e, vizitų, tai tikrai mes atversim jums duris, kaip kad, kad galėtume įgyvendinti išorės investicijų planą. Na, o dabar keletą žodžių apie įvertinimą. Atsiprašom, kad tas įvertinimo pranešimas ar ataskaita vėluoja, bet mes pasistengsim kuo greičiau ją parengti. Čia tik tai paminėsiu keletą svarbiausių rekomendacijų ir išvadų. Pirmiausia, pradėsiu nuo tokios rekomendacijos. Ataskaitoje sakoma, kad Europos darnaus vystimosi fondas yra labai e, svarbus finansuojant e, naujus uh, E, vystimosi modelius. Ir tai iš tikrųjų vienas iš geriausių pavyzdžių, rodančių, kaip e, fondų būtų galima tinkamai e, finansuoti. Dar vieną išvad, citatą perskaitysiu. Tad dabar pavyko sutelkti nemažai lėšų ir kartu Europos darnaus vystimosi fondo struktūra, darbo srautai visiškai atitinka fondo reglamento nuostatas. Ir čia galėčiau tik tai cituoti ir cituoti. Europos darnaus vystimosi fondo reglamentas skatina e, geresnį veiksmų derinimą tarp ES ir priimančiųjų valstybių, e, pasinaudojant atviro prieimo modelių siekiant e, didesnio lankstumo. Labai ačiū, o dabar labai maloniai atsakysiu į jūsų klausimus. Of... Ačiū. Džiaugiamės, kad jūs teigiamai vertinate mūsų biudžeto instrumentus, išorinius biudžeto instrumentus ir dabar atėjo metas mūsų pranešėjai. Ponui Gurdas Abjal pas atsisakyti. Na, nuo 15 valandos taip intensyviai dirbam čia su jumis, jūs praktiškai visus pranešimus esate rengusi šios dienos. Taigi prašau. Dėkoju, pirmininkė. Jau buvusios kadencijos metu mes daug nuveikėme, bet dabar tęsime darbą. Ačiū Jums už jūsų darbą, už jūsų informaciją. Iš tikrųjų, mes labai džiaugiamės, kad konkretus projektai pradedami įgyvendinti po tokių ilgų dėrybų. Mums labai džiugu visą tai stebėti ir tuo galim pasidžiaugti. Aš mačiau vieną kitą idėją, kurią jūs išsakote, jūs minėjote, minėjote tai ir dėrybų metu. Pavyzdžiui, tie projektai mažiausiai išsivyščiusiose šalyse, moterų teisų stiprinimas, mergaičių uh, parama mergaitėms, ypač kaimo vietovėse, parlamentas visuomet pasisakė už tokius prioritetus ir mums labai smagu dabar matyti, kad jūs dirbate tą linkmę ir kad išsirenkate tas rytis, kurios ir mums atrodė labai svarbios ir kur mes nuolatos pabrėždavome tą svarbą. Taip norėčiau dar išsakyti keletą reikalavimų dėl planavimo, dėl terminų, dėl dokumentų, kurie nebuvo pateikti. Uh, Bet pirmininkas sakė, kad jūs pasižymėjote viską ir jis pasižymėjo, ką jūs sakėte, tai galbūt kai ką galima būtų tiesiog praleisti. Sutartys buvo pasirašytos gana negreitai, tai užtruko gana ilgai, nes, bet tai ir normalu, kai kalbam apie naują finansavimo instrumentą. Bet mes dar neturime duomenų, kaip buvo vertinamas senasis instrumentas, todėl norėtume tai šiek tiek šitą procesą paspartinti. Kuo, sakysime, blogas buvo tas senasis instrumentas, kodėl reikėjo naujojo ir kai, kodėl taip ilgai užtruko pasirašyti sutartis pagal naująjį instrumentą. Kitas dalykas pers, komisijos personalas, kuris dirba su šiuo instrumentu, atsižvelgiant ir į e, ateitį, nes ateities EFSD fondas bus dar didesnis. Uh, ir jam reikės dar daugiau personalo. Taigi aš norėčiau, kad pakomentuotumėt, kaip jūs rengėtės tam, kaip jūs atsižvelgėte į tai ir daugiametėje finansinėje programoje, kurioje šiaip yra numatyta mažinti administravimo išlaidas ir galbūt galima kažkaip sutrukdyti tą mažinimui, kad šie projektai nenukentėtų. Na ir trečias dalykas, jūs trumpai tą paminėjote, bet mes jau esam nesikė apie tai kalbėję, tie, tas svertinis projekto poveikis. Reikia, kad būtų tas svertinis poveikis ir tam mes tokius instrumentus ir kūrėme, bet tai neturi būti savitikslis dalykas. Kita karta yra ir tokių projektų, kurie neturi to svert, svertinio poveikio, bet jie tiesiog daro didelį socialinį poveikį. Taigi tai neturėtų tapti kliūtimi uh, nepamirškime to pirminio savo tikslo, negalvokime visuomet tik apie tą ekonominę naudą, kuri galbūt galės būti išjudinta, bet galvokime ir apie socialinį poveikį, ypač kai kalbam apie socialinio aspekto vertinimą. Ir yra tokių projektų, kurie negauna finansavimo dėl būtent tokios priežasties. Na, tiek norėčiau trumpai iš savo pastabų. O dabar kiti kalbėtojai. Pone Latoja, prašau. Dėkoju Aš irgi pritariu tam, ką pasakė pranešėja ji. Tikrai iškėlė daug svarbių klausimų dėl susijusių su naujuoju tuo projektu ir mūsų komitetas tikrai labai atidžiai nagrinėjo visus klausimus ir visus naujus projektus. Ir Mes manėme, kad galbūt galima šiek tiek kitaip organizuoti šitos projektus dėl jų apimties. Visos temos mums žinoma yra tinkamos - jaunimo, moterys, e, kaimo vietovės, atsinaujinti energetika. Visos tos temos yra labai svarbios. Bet man reikėtų suprasti, kaip jūs užtikrinate tą tvarę plėtrą. Kaip mes galim garantuoti, kad jie tęstus, kad tie projektai tęsis ir kad tai, ką mes išjudinsime, kad tai bus tęsiama, kad žmonės išmoks kažko, kad jie tą darys toliau. Kaip galima būtų garantuoti, kad tas projektas tikrai įleis šaknis, kad jis pasitarnaus tiems žmonėms ir kad tie žmonės tą projektą po to vykdys savarankiškai, kad bus rastas tas ryšys su smulkiu verslu, su vietos gyventojais, kad smulkus verslas pats galės kažką kurti ir tos projektus tęsti. Kaip tai susijęs su švietimo, išsilavinimo klausimais ir kiek tai atsispindi mūsų programuose. Taip, jūs visiškai teisi tvarios plėtros uh, fondo lėšos turi būti naudojamos tvariems projektams, ilgalaikiams projektams. Na, o dabar prašysiu komisijos atsakyti į šios klausimus. Dėkoju už klausimus, be jokios abejonės jie prasmingi ir labai džiaugiamės, kad juos uždavėte. Mes irgi suprantame tą susirūpinimą dėl socialinių klausimų. Žinoma, kad ne tik sverto principas turi būti lemiamas ir mes tengiamės kad tai būtų kiekvieną kartą svarstoma iš naujo, atsižvelgiant į sektorių, atsižvelgiant į šalį. Bet jeigu pasižiūrim, na, kas yra tie, kokie yra tikslai ir pasižiūrim, kokie yra poreikiai, tai mes tada stengiamės, na, priderinti savo veiksmus prie tų poreikių. Visuose mūsų garantiniuose susitarimuose finansinės institucijos institucijos laikėsi LDC požiūrio ir laikėsi tų prioritetų, kuriuos mes buvome įvardyję kaip prioritetinius sektorius. Mes, sakykime, galėtume pavardinti tuos prioritetus, tai yra tvarus miestas, tvarus junglumas, tvarus mobilumas ir kiti. Mes kalbam visuomet apie tvarumą ir deramės su kitom finansinėm institucijom ir mes stengiamės, kad jos išlaikytų savo veiklą tos kitos institucijos ir po to, kai mūsų projektai pasibaigs. Turi būti žmonės vietoje, turi būti ekspertai vietoje ir tada tik mes galime skirti finansavimą. Ir tas finansavimas turės ilgalaikį poveikį. Mes galvojam, svarstom apie kitas galimybės. Jeigu kalbėsim apie EFSD, tai galbūt plėsime jo geografiją į kitas šalis, į Pietų Ameriką, į Aziją, bet e, tikriausiai atsiras ir naujų prioritetų, tai ir žmogiškiai ištekliai, ir skaitmeninimas, ir kova su migracijos priežastimis. tai turėtų būti na, ilgalaikiai projektai irgi lygiai taip pat turintys ir tą svertinį poveikį ir, ir patys poveikį iš karto. Vis dėlto e, socialinio aspekto mes negalime užmiršti. Jeigu naudojame kažką kaip svertą, tai nereikia užmiršti kitų aspektų ir tas 50 procentų e, tikslas taip pat turi būti išlaikytas. Na, aš tik noriu pasakyti, kad ateities šito fondo visa, visas, e, visa architektūra priklausys žinoma ir nuo parlamento. Ir norėčiau dar pridurti, kad mes ir techninę ekspertizę naudojamės ir bendraujame su verslo partneriais ir stengiamės, kad mūsų tikrai teikiamas poveikis būtų kuo stipresnis ir kuo ilgalaikiškesnis. Ačiū. Tvarumas yra viena svarbiausių šio vakaro diskusijos savokų. Ir baigiamosios pastabos vystimosi komiteto pirmininkui žodis. Iš tikrųjų, pasaraisiais ateinantys mėnesiai bus įdomus. Turime įvertinti visas galimybes, jomis tinkamai pasinaudoti. Tačiau tai padarysime, jeigu mums pavyks suderinti visas ES finansavimo priemonės. Ir labai svarbu, kad skaidriai veiktų institucijos, kad tinkamai būtų nukreipiamos investicijos ir kad augimas būtų tvarus. Ir ypač besivystinčiose valstybėse partnerėse. Taigi mes turime taip žvelgti į mūsų ateitį ir aš manau, kad ta ateitis atveria mums puikių galimybių, ypač pastraisiais mėnesiais. Dabar jau galima baigti posėdį. Dėkuoju už jūsų pasisakymus. Žinoma, ir toliau mes domėsime šiais klausimais.